neprieštarauja, tos nominacijos ir bus pakeistos pagal 231 straipsnio ketvirtą dalį IMKO komitetas patikė e, pataisimą, jeigu 20, per 24 valandas e, politinė frakcija arba 40 narių nepateiks prieštaravimo, jis bus patvirtintas. E,